Good morning, colleagues. Labas rytas, gerbėjai kolegos. Geros dienos visiems. Prieš pradėdamas balsavimą, aš norėčiau atkreipti sudėmėsi į tai, kad šiandien mes minime tragiškų įvykių metinės. Prieš 20 metų, gegužės 23 dieną, su mafija kovojęs teisėjas Giovanni Falconi jo žmona Francesca Morvillo ir jų apsaugos pareigūnai Vitos Kifani, Roko Dičilo ir Antonijo Montinaro žuvo kapačyje. Šį rytą Palerme įvyko uh, mafijos uh, nužudytųjų atminimo ceremonijoje. Joje dalyvavo Italijos prezidentas Giorgio Napolitano ir, ir ministras pirmininkas Mario Monti. Aš norėčiau paprašyti, kad mūsų parlamentas taip pat pagerbtų teisėjų Falkonį e, rodomą pavyzdį ir ryštą ir siūlau pagerbti tylos minutę visų, kas žuvo kovojant už e, tiesą ir teisingumą. Dėkuoju. O dabar norėčiau paklausti, ar visi turite balsavimo korteles? Šiandien balsa, balsuosime neilgai. Aš tikiuosi, kad mes galėsime daug, viską baigti labai greitai, nes žinau, kad nemažai yra kolegų norinčių išvykti į ekonomikai skirtą aukščiausio lygio susitikimą, kuris vyksta Briuselėje. Ponas Vosinaro. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, už vakar Albanijoje, kuri, šalis, kuri palaiko institucinius ryšius ES, įvyko didžiulė eismo katastrofa, 14 žuvusių. E, į prarąją nusirito kelioninis maršrutinis autobusas, 14 žuvo ir aš, asmenų žuvo ir 18 asmenų vis dar kritinės būklės. Norėčiau pasinaudoti šią progą pareikšti užuojautą ir solidarumą žuvusiųjų ir taip pat sužeistųjų šeimų nariams ir artimiesiems. Ir taip pat norėčiau pareikšti solidarumą su visa Albanijos tauta. Ačiū. Thank you, Mr. Bolsonaro, for raising that. Dėkuoju, ponai Basinaru, už tai, kad iškelite šį klausimą. Mes e, atsižvelgėme jūsų prašymą ir Europos parlamentas išreiškė solidarumą su žuvusių šeimos nariais. Kai mes išreiškime savo užuolaidą, gal mes taip pat galėtume išreikšti ir solidarumą su visais tais, kas neteisėtai buvo sulaikyti uh, pasinaudojant Europos arešto orderiu. Toliau mes balsuosime dėl pono uh, Romeva ir Rueda parengto pranešimo dėl paprastųjų tūnų išteklių e, rytų Atlantinės vandenino dalyje, dalyje. Kas už pirmąjį bloką? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Toliau mes balsuojame dėl komisijos pasiūlymų su visais patvirtinės pakeitimas. Pakeitimas kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Po pirmosios pastraipos siūloma įterpti tekstą. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Gerai, galime pasitikrinti balsavimo rezultatus, taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuojame dėl teisėjų, kurios rezoliucijos projekto su visais patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Didelė balsų dauguma patvirtintas pranešimas, kurį parengė ponas Romeva Ruedė. Sveikiname Jūs, ponė. Tai prašau pranešėjų. To... Dėkoju. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra labai svarbus ir taip pat norėčiau skirti jį Polui Vatsonui. Va kadangi jį siūloma ir išduoti Kostarikai. Ir aš manau, kad tai yra puikia proga jam paremti. Item... Dėkuoju, toliau balsuosime dėl pono Rykė e, pranešimo dėl dvigubo korpuso arba lygiai greičių dizaino reikalavimų greitesnis įvedimas viengubo korpuso naftos tanklaiviams. Pirmasis blokas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su patvirtintis pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. O dabar teisėkuros rezoliucijos projektas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Rikę. Toliau periname prie pono Garcia Hiero Karabajo pranešimo dėl ES Mozambiko Respublikos žvejybos partnerystės susitrime numatytos žvejybos galimybės ir finansinių, galimybių ir finansinių įnašo. Teisėkuros rezoliucijos projektas, balsuome dėl jo vardinių būdų. Paprašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikiname poną Garsioje Hiero. Toliau periname prie ponios Podimato pranešimo dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos. Pirmasis pakeitimas yra 40 e, pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau balsuosim dėl 32 pakeitimų, kurias pateikė ekonomikos reikalų komitetas. Balsuojame dėl jų visų, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl 11 pakeitimo iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau 15 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Taip galime pasitikrinti 15 pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 52 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau periname prie 38 pakeitimo, vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 44 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 47 kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 39 pakeitimas. Kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 48 už. Prieš susilaikė, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 50. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 36. Pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 37 pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas, balsuojame. Balsa, galite balsuoti. Balsavimo procedūra uždaroma. Atmesta. Toliau antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Sorry, yes, 42 fell. 42 pakeitimas atkrito. Atsiprašau. Dabar 43. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Vardinis balsavimas. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. O dabar balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su patvirtintais pakeitimais. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. O dabar balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos projekto vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. patvirtinta didelė balsų dauguma. Sveikinu, ponia Podimata. Dabar balsuosime dėl ponios Desarnė parinkto pranešimo dėl ES ir Kinijos nesubalansuotos priekybos. Norėčiau pranešti Jums apie tai, kad visose e, kalbinėse versijose yra padaryta klaida. Žodis immaterial turėtų, yra pakeistas žodžiu intellectual. Tam tikramse kontekstuose tai gali reikšti tą patį, tačiau šiuo atveju taip nėra. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pirmoji pastraipa iš dviejų dalių. Atsiprašau, atskiras balsavimas. Pirmiausia, pirmoji pastraipa. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Trečia, trečioji pastraipa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Vienuoliktoji pastraipa iš trijų dalių. Pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Triliktoji pastraipa iš trijų, dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktoji pastraipa iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 17 pastraipa iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 28 pastraipė iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 29 pastraipa iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 30 pastraipa iš dviejų dalių, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, dėl jos balsuosime vardiniu būdu, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Toliau 37 pastrapa iš dviejų dalių. Pirmoji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis kas už. Kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Konstituojamoji dalis ką. Kas už. Kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ką konstituojamoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. P konstituojamoji dalis iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Sveikiname ponę Dusarnį. Toliau balsuosime dėl pono Davido Martino parinkto pranešimų dėl Europos parlamento tyrimo teisų. Aš norėčiau Jums pranešti apie tai, kad pirmasis ir trečias pakeitimai buvo atsimti, o 31 yra netinkamas. Taigi dabar 18 pakeitimas. Kas už? Sorry, missed, uh... Atsiprašau, kai ką praleidau. 19 pakeitimų, kurios pateikė keturios frakcijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 18 pakeitimas. Kas už? A, atsiprašau. Vardinis balsavimas. Kantrybės. Ponai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas, vertinis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 22 pakeitimas. Taip, ponė Dikaiser, prašau. Pone pirmininkė, Gal jūs galėtumėte sustabdyti balsavimą pusiai minutai, nes panašu, kad, kad, nes panašu, kad mes turime kitokį balsavimo sąrašą. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Gal kas nors galėtų padėti poniai Dekaiser ir galėtų duoti jai tinkamą balsavimą sąrašą. Pone Hams, koks jūsų yra sąrašas? The, um, Gal socialistų frakcija galėtų balsuoti pagal pono Martino nurodymus?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 kai kas panašus į pono Olandą, man atrodo, visus dabar išgelbės socialistų frakcijoje. Ja, ja. Taip, taip, taip ir bus. Okay. Ah, Steve Hughes is in charge. Ah, Steve Hughes pagaliau viską sutvarkė. Puiku. Gerai. Toliau, 22 pakeitimas. Jūs žinot, kaip reikia balsuoti, ar ne? Nes tai yra vardinis balsavimas. Taigi galime balsuoti dėl 22 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Toliau. Gerai, pasitikrinkime Gerai, penktasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta, kaip ir sakiau. Toliau dvyliktojo pakeitimo atitinkama dalis. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta. Dabar atitinkama 12 pakeitimo dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau po septintojo straipsnio antrosios dalies siūlomos tekstas, dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo su visais pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pone Martinai, man atrodo, kad jūs norite, kad mes atidėtumėm balsavimą dėl rezoliucijos. Prašau. Taip, ponė pirmininkė, tam, kad galima būtų tęsti diskusiją su taryba ir komisija, aš siūlau atidėti balsavimą dėl teisėkuros rezoliucijos projekto ir aš tikiuosi, kad, kad parlamento nariai tam neprieštaraus, ypač atsižvelgiant į tai, kad mes sugebėjome padaryti nemažai pažangos ir šiandien, ir vakar, ir per e, visas pastaruoju metu vykusias diskusijas. Ir aš tikiuosi, kad e, e, komisija ir taryba mums pritars. Ar kas nors pasisako už Ar kas nors pasisako prieš? Gerai, kas už pono Martino pasiūlymą? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dėkoju ponui Martinui, dėkoju visiems ir skanaus. How many is the customer actually are there?